rezoliucijų kopijos bus išsiųstos atitinkamiems asmenėms. Pons ir ponai, baigiame šių metų paskutinį posėdį. Malonu, kad visi nauji kolegos šiemet dirbo sėkmingai, noriu palinkėti jums gerų švenčių.